So, um, welcome back. We start. Sveiki sugrįžę. Teskime posėdį nuo devinto darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra 2000 metų lapkričio 27 dienos tarybos direktyvos, nustatančios vienodo požiūrių žimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus įgyvendinimas. Tai yra pirmasis aptarimas e, šios nuomonės projekto ir buvo nutarta parengti pranešimą savo iniciatyvą. Libe komitetas buvo įgaliotas pateikti nuomonę, taigi iš karto suteiksiu žodį kolegai Adam Kuza. Žodis jums. Köszönöm a szót, elnök asszony, kedves kollégák! Ačiū pirmininkė. Gerbėmiai kolegos, šitas dokumentas yra labai svarbus, nes jame rašoma apie kovą su diskriminacija. Dauguma piliečių, Europos piliečių mano, kad jie yra apsaugoti daugelį gyvenimo sričių. Šiame dokumente gvildenamas tik užimtumas ir e, šie klausimai tik užimtumo ir profesinėje srityje. Ir šis dokumentas, ši bendroji direktyva buvo patvirtinta 2000 metais ir joje nustatyti bendrieji nediskriminavimo e, pagrindai žimtumo profesinėje srityje, profesinio mokymo srityje. Ir dėl, nediskre, ne dėl, diskrimina, dėl de, nediskriminavimo kitais pagrindais, tokių kaip religinio, lyties ir neįgalumo pagrindu. Taigi šis dokumentas mums bus didelis iššūkis kai nagrinėjame, kaip ši direktyva yra įgyvendinama, tai turime nagrinėti ne tik įstatymo raidę, bet turime žiūrėti, kokia yra praktika vietoje ir kaip valstybės narės tengiasi kovoti su diskriminacija. Ir visi šie dalykai turi būti paminėti mano pranešime. Dėl šios priežasties nutariau susitelkti į tris svarbiausius dalykus. Tai įvairūs straipsniai, kurie yra steigimo sutartyse, toliau pagrindinės žmogaus teisės, jų hartyje ir šiuo metu į šį dokumentą įtraukti penki dalykai, penki straipsniai ir skir Europos teisingumo teismo sprendimai šiais klausimais. Jie taip pat minimi, nes yra svarbus, kai nagrinėjame, kaip direktyva yra įgyvendinama praktikoje. Mes neturime atliktos išsamios analizės dėl to, kaip direktyva buvo įgyvendinama per pastarosius 12 metų. 19 direktyvos straipsnėje. Nurodoma, kad peržiūra turi būti atliekama kas penkerius metus. Manyčiau, kad tai reikėtų daryti ir dažniau, ir išanalizuoti tos klausimus geriau. Rudenį Europos komisija paskelbs tokią peržiūrą. Mano dokum, pranešimo 13, 13 dalyje paminėjau pilotinį projektą. Ir penki Europos parlamento nariai iš skirtingų frakcijų pasiūlė tokį pilotinį bandomąjį projektą, uh, dėl nediskriminavimo tinklo sukūrimo ir apskritai šiam bandomajam projektui komitete buvo plačiai pritarta. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad trišalės dėrybos, dėrybos dėl sanglaudos fondų jau vyksta devynis mėnesius. ir nurodėme bendrąją ex ante sąlygą dėl nuostatų susijusių su šiais fondais. Norėčiau būtent tai ir pabrėžti. Manyčiau, kad šis dokumentas bus gera mūsų darbo pradžia. Suprantama, lauksiu jūsų pakeitimų, kurie turėtų patobulinti mano parengtą dokumentą E, kaip žinote, esu pasirengęs siekti kompromisų ir esu įsitikinęs, kad galėsime parengti tokį dokumentą, e, kuris bus prasmingas ateityje, kuris atspindės komiteto daugumos nuomonę ir kuris bus naudingas komisijai. Taigi dar kartą pasakysiu, kad laukiu jūsų pastabų ir pasiūlymų. Mrs. Klidaitė. Yeah. Now I will give the floor to the rapporteur. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pone Klivetį. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat esu įsitikinusi, kad ši tema yra labai svarbi, nes mano nuomonė tas pranešimas, kurį turime, yra labai svarbus, kalbant apie šią direktyvą, dėl paties pavadinimo. Tai yra direktyva nustatanti vienodą e, požiūrių žimtumų ir profesinės rytyje bendru, bendrus, bendruosius pagrindus įgyvendinimas. Mano nuomoniai kalbama tik apie kai kuriuos diskriminavimo atvejus kurie gali nutikti darbo rinkoje, kaip teigia pranešėjas. Iš tikrųjų, esu įsitikinusi ir manau, kad ne aš viena taip manau, kad Europos Sąjungoje mums reikia bendro pobūdžio direktyvos, kurioje būtų rašoma apie įvairiausio pobūdžio diskriminavimą, diskriminavimą lyties, etniškumo pagrindu ir tik tuomet met galėsime kovoti su diskriminacija darbo vietoje. Nes labai retai pasitaiko tik vienos rūšies diskriminacija. Diskriminacijos saukos gali būti ir jaunos moterys, ir romų tautybės moterys. Taigi paprastai diskri, iš karto diskriminuojama keliais pagrindais. Ir jeigu turėtume tokią pamatinę direktyvą, tai galėtume geriau padėti aukoms. Aukoms reikia padėti, o priešingo atveju negalėsime to padaryti. Pono Koza pranešime yra pabrėžiamos tik kai kurios problemos – Bet aš norėčiau pabrėžti ir kitus dalykus, pateikdama pasiūlymus dėl diskriminavimo amžiaus pagrindų, kai jauni žmonės diskriminuojame, arba dėl diskriminavimo, kai asmenims jau yra 50 ir virš, virš 50 metų, kai jie keičia darbą arba uh, kai gyja naujų įgūdžių ir kokios, paminėsiu, kokios su to susijusios problemos. Taip pat e, neįgalumo apibriešties trūksta, juk yra pa, įvairių neįgalumo atvejų ir patys rimte, rimčiausiai yra tie, kurie netaip greitai pastebimi. Ir yra klausimų susijusių su duomenų apsauga, Norėčiau tik paminėti, kad prieš 20 metų Rumunijos ligoninėse daug kūdikių buvo užkrėsta živ virusu. Dabar jie jau suaugę ir jie nenori, kad kiti žinotų apie šią ligą. Taigi turime apsaugoti žmonės turinčius vienokį ir kitokį neįgalumą ir jų galimybę e, dirbti. Šiame pranešime yra minimi kai kurie atvejai, minimas žmogaus teisių teismo sprendimas ir jo sprendimai tuo klausimo. Akivaizdu, kad šią direktyvą reikia keisti, siekiant užtikrinti uh, E, nuoseklesnį įgyvendinimą. Tuo klausimu pateiksiu pakeitimus ir tikiuosi, kad su pranešėju galėsime bendradarbiauti ir patobulinti pranešimą. Ačiū. Ačiū toliau Sirijo vyrų. Ačiū pirmininkė. Nenorėčiau daug kalbėti šią temą. E, manyčiau, kad vienas teisės, viename teisės akte būtų galima nurodyti viską ir neįgalumą, ir diskriminavimą religijos pagrindu. Tai yra skirtingi reiškiniai ir gal negerai būtų visus juos nurodyti vienoje direktyvoje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Kai nagrinėjau pranešimo projektą, tai matau, kad nurodyti dalykai yra labai tinkami, rašoma apie diskriminaciją užimtumo ir profesinėje srityje. E, kalbama apie solidarumo klausimą valstybėse narėse. Mums reikalingas vienodas požiūris šiais laikais, o siekdami užtikrinti šių teisių įgyvendimą turime parengti vienodą požiūrį. kad galėtume užtikrinti, jog dokumentas bus interpretuojamas vienodai. Nes dažniausiai kreipiamasi į teismus dėl to, kad dokumentas yra vienu, skirtingai interpretuojamas ir socialistų frakcijos atstovė tai minėjo, nes dėl to valstybėse narėse atsiranda painiavos ir neaišku, kaip įgyvendinti direktyvą. Taigi, iniciatyva parengti šį pranešimo projektą yra puikiai ir mes laukiame galimybės patobulinti pranešimą. Ačiū. Ačiū Sirijoje. Už jūsų indėlį toliau Elizabeth Ruda. Šrioder. Norėčiau padėkoti pranešėjui už šį pranešimo projektą. Puiku, kad paminėjo teismo sprendimus, nes dabar gairės jau yra iškesnės. Kai teimas paskelbė nutartį, tai savai mes suprantama, ji turi tam tikrą poveikį dokumentui. Taigi puiku, kad galime jau padaryti iš to išvadas ir patobulinti pranešimą. Žinau, kad pranešėjas negalėjo parašyti visko, ką norėjo, dėl to, kad negalėjo e, naudoti visų simbolių. Pritarčiau kolegų pastaboms dėl to, kad mums reikia spręsti visų rušių diskriminacijos problemą šiame pranešime. Tai yra svarbu. Norėčiau pasakyti, kad reiktų žengti dar vieną žingsnį norėčiau, kad šiame pranešime būtų nurodyta, ką valstybės narės jau padarė, kiek įgyvendino šią direktyvą kovodamo su diskriminacija, kad būtų aišku, kas yra įgyvendinama. Mums reikia remtis jau įgyta valstybių narių patirtimi, jai teigiama patirtimi ir tuomet daryti atitinkamas išvadas. Taigi, tuomet galėtume kreiptis į komisiją su prašymu imtis paskesnių veiksmų, jeigu direktyva nebuvo tinkamai gyvendinama kai kuriuose srityse. Asmenys neturi būti diskriminuojami profesinėje srityje. Ir mes galime didinti informuotumą šio klausimo ir galime renkti kitas iniciatyvas. parengtas susitarimas, mes galime dirbti kartu, dalytis patirtimi ir patobulinti šį dokumentą. Komisijos atstovai yra, taigi žodis jai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas ir toliau remia ir šią direktyvą, ir kitas iniciatyvas. Komisijos ataskaita dėl šios direktyvos įgyvendinimo bus parengta iki metų pabaigos. Dabar norėčiau pabrėžti tik tai, kad tai bus ataskaita dėl šios direktyvos įgyvendinimo ir dėl kitos direktyvos, e, kurios numeris 43, jį buvo parengta 2000 metais, e, nes ir viename, ir kitame dokumente, ir šiame, ir rasinės lygybės dokumente buvo remiamasi tais pačiais dalykais. Taigi bus susitelkta į dokumentų taikymą ir įgytą patirtį juos įgyvendinant. Tokie yra ketinimai rengiant e, šią ataskaitą. Mes nagrinėsime, kaip dokumentas įgyvendinamas, kokie yra, kokios yra problemai ir trūkumai. Tikimės, kad visos valstybės narys perkelė šią direktyvą į savo nacionalinę teisę ir mes nuolat griežtai stebime šio dokumento įgyvendinimą. Dėl neįgalumo savokos norėčiau pasakyti, kad Teisingumo teismas e, priėmė motyvuotą nutartį ir jos numeris 335 pasvirasis brūkšnys 12 ir šioje nutartyje teigiama, kad neįgalumas tai yra tokia situa situacija, kuri atsirado dėl ilgalaikės lygos tam tikromis sąlygomis. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti dėl pranešimo projekto 15 dalies, kad valstybės narės ir, komisijo, ir komisija persvarstytų savo poziciją dėl 2008 metų horizontalaus pasiūlymo norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų jau ne komisija, o valstybės narės turi priimti, padaryti išvadą šiais, šiuo klausimu. Ačiū ir dabar žodis vėl pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Kolegos, ačiū už konstruktyves pastabas, pasiūlymus. atidžiai susi, su susidomėjimu jų išklausiau, norėčiau pridurti keletą dalykų. E, socialistų frakcijos šešėlinis šešėlinė pranešėja minėjo, kad e, problema yra diskriminacija amžiaus pagrindo. Norėčiau pasakyti, kad Teisingumo teismo jurisprudencijoje E, šis klausimas yra plačiai nagrinėtas ir e, teismo praktika yra išsami šiuo klausimu. Kitas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti, tai neįgalumo apibrištis. Norėčiau paminėti 12 pranešimo projekto dalį. Teisingumo teismas savo nutartyje yra pateikęs ir paminėjęs apibriešties klausimą ir mums reikėtų juo naudotis kaip pagrindu. Taigi teisingumo teismo apibrieštimi, apibriešti reikėtų turėti galvoje. Teisingumo teismo tikslas yra padėti patobulinti šią direktyvą. Ir galiausiai norėčiau pakomentuoti 15 pranešimo projekto dalį, beveik visi kolegos ją paminėjo savo pasisakymuose. Ir kalbama apie horizontalę bendrojo pobūdžio direktyvą. Ir manyčiau, kad šie dalykai yra nuosekliai, nuoseklus kiekvienas pakeitimas turėtų padėti patobulinti pranešimą. Tačiau norėčiau pasakyti, kad kiekvienas naujas pasiūlymas turi būti pagristas e, teisiniais dokumentais. Tik tokiu būdu galime pasiekti pažangos. Nes e, kova su diskriminacija užimtumo srityje šis klausimas nagrinėjimas pasiekta pažangos, tačiau kitose srityse netaip puikiai sekasi. Taigi tikėčiausi, kad pasiūlymų, kuriuose būtų konkrečiai minimi teisės aktai arba teismo nutartys, tuomet aš tikrai prižadu išnagrinėti tokius pakeitimus ir manau, kad bus galima juos įtraukti į galutinį pranešimo tekstą. Ačiū už šią diskusiją. paskui terminas, kai kada reikia pateikti pakeitimus, yra birželio 11 dieną, o balsuosime rugsėjo 26 dieną. Pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Toliau 12 darbo tvarkės punktas. E, biudžeto apribojimų susijusių su ES struktūrinių fondų išlaidomis valstybėse narėse poveikis regionų ir vietos valdžios institucijoms. E, pirmą kartą svarstysime nuomonės projektą, kurį rengia Jan Kozlovski regionų komitetui. Tai yra nuo savos iniciatyvos pranešimas, ponios Maconi pranešimas. Ir jame pagrindinis dėmesys yra skiriamas biudžeto apribojimų poveikiui regionų ir vietos valdžios institucijoms. E, neturėjome laiko vertimui atlikti, todėl žodį suteiksiu nuomonės rengėjų ponui Kozlovski. Prašom. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Šakui, e, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, ekonominė Europos situacija verčia valstybės narės imti, imtis biudžeto taupimo priemonių taupyti kur įmanoma ir aišku tai atsiliepia vietos ir regionų valdžios institucijoms. Jos gali investuoti tik ribotas pinigų sumas, tai aišku atsiliepia taip pat ir neigiamai atsiliepia augimui ir socialinių paslaugų teikimui. tokia situacija gali trukdyti strategijos Europą 2020 įgyvendinimui, ypač užimtumo ir ekonomikos augimo srityje. Dėl to aš pasiūliau keletą veiksmų, kurie leistų sušvelninti tas neigiamas pasiekmes. Vietoje, e, turiu galvoje vietos valdžios institucijas ir uh, regionų situaciją. Įgyvendindami strategiją Europą 2020 negalime užmiršti jos socialinio aspekto, socialinės sanglaudos aspekto. Turime tęsti darbą, siekdami supaprastinti procedūras, kad valstybės narės galėtų paprasčiau pasinaudoti sanglaudos fondo lėšomis. Europos komisija jau pasiūlė nemažai supaprastinimo priemonių. Maniau, kad tai bus naudinga projektų įgyvendintojam, naudos gavėjam ir tai padės mum lengviau išbristi iš ekonominės krizės. turime tęsti veiklą, turime tęsti e, socialinio ir sanklaudos fondo veikimą ir aš tikiuosi, kad mano pasiūlytos priemonės bus naudingos. Aš savo nuomonėje pabrėžiu, kad reikia siekti sumažinti E, tą nepanaudotų lėšų dydį. Dabar tai yra 117 milijonų eurų. Tai e, tiek daug nepanaudotų lėšų, aišku, kad neigiamai atsiliepia projektų įgyvendinimui ir prisideda prie nedarbo regionuose. Norint užtikrinti geresnį ryšį tarp ES strategijos, valstybių narių veiklos ir vietos bei regionos institucijų. Reiktų, kad vietos, ir, e, vietos institucijos ir regionų institucijos galėtų dalyvauti planavimo veikloje. Tai leistų lengviau pritaikyti numatytas strateginio vystimosi kryptis prie regionų konkrečių poreikių. Kai kalbame apie investicijas, kurių siekis yra skatinti užimtumą ir ekonomikos augimą, kai kalbame apie Europos socialinio fondo naudojimą, turime užtikrinti pakankamai lankščias lėšų naudojimo taisyklės, kad nestabdytume investicijų ir projektų įgyvendinimo. Manau, kad viešosios, vieš, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė čia galėtų būti naudinga ne tik tose sektoriuose, kurie naudojasi tiesiogiai socialinio fondo parama, bet ir daugelie kitų ES sričių. Ačiū. Dabar Alde šešėlinis pranešėjas Phil Benjen. Jis dėkoja pranešėjai už darbą, už nuomonės projektą. Jis džiaugiasi dokumentu ir pritarė iš esmės dokumento pagrindiniams aspektams ESF siekiant Europą 2020 strategijos. Alde mano, kad fleksibu, e, lankstumas turėtų būti užtikrintas, kad ES lėšos būtų naudojamos kaip galima tinkamiau ir efektyviau, ypač atsižvelgiant į dabartinę krizę. Phil Benjen taip pat džiaugiasi, kad procedūra yra supaprastinama e, siekiant gauti paramą iš socialinio fondo ir kitų fondų. Jis norėtų papildyti nuomonės projektą, plėtojant asmenius klausimus. Jis dėkoja pranešėjui ir Filas nekantri laukia tolesnio konstruktyvaus dialogo rengiant šį dokumentą. Ponas Kocolino, ne, jo nėra. Tai dabar suteiksiu žodį kolegai Serkas, socialistų frakcijos vardu, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų šešėlis pranešėjas yra Katarinos. Jis netrukus atvyks. Aš dabar pasistengsiu jį pakeisti. Mums Tai yra būdas viską aiškiai išsiaiškinti, su kokiamis problemomis susiduria vietos valdžios institucijos. Tai yra pačios aktualiausios socialinės problemos. Biudžetas yra karpomas, o tai turi neigiamos įtakos regionams ir tiems, toms vietovėms, kuriuose mes siekime kurti darbo vietas ir užkirsti kelią socialiniai atskirčiai. mes rytoj gausime rekomendaciją, bet dabar turiu pasakyti, kad biudžeto mažinimas turi daugybę poveikių, kitų poveikių, labai neigiamų poveikių. Kuo labiau mes mažiname biudžetą, tuo mažiau išteklių turime ir nebegalime įgyvendinti programų ir projektų finansuojamų iš struktūrinių fondų. Mums reikia renkti programas, reikia skatinti ekonomikos augimą, o to negalime padaryti, nes nėra išteklių. Todėl problemų jau yra ir mes dar jas didiname. Visa tai yra susijęs su taupimo politika. Ir ne tik su taupimo politika, Vietos lygmenių yra vykdoma baisi politika. Noriu pabrėžti, kad griežto taupimo politika neleidžia mums siekti Europo 2020 strategijoje numatytų tikslų. Taupimo politika skiria dėmesį tik vienai pusiai, tik fiskalinėms korekcijoms, biudžeto korekcijoms o tai nesukurs naujų darbo vietų nei trumpalaikiu metu, nei vidutinės trukmės laikotarpiu. Mums reikia skirti dėmesio įgūdžių tobulinimui. Mano kolega pritartų man tiems 25 procentams Europos socialinio fondo, nes būtent socialinis fondas, jo lėšomis yra sukuriama daugiausia darbo vietų. Dabar bandoma sumažinti e, tą ribą iki 21,5 procentų ir bet kokios pastangos sumažinti ESF lėšas sumažins galimybės žmonėms ieškant darbo konkrečioje vietoje. Ir dar vienas mano pastebėjimas. Pirmininkas Barozo yra pasakęs, kad kasdien mes parengėme po naują planą Ir tada mes perprogramuojame ES fondų lėšas. Mes kuriame naujas iniciatyvas kaip jaunimo garantijų iniciatyvą, naują jaunimo politiką ir nevykdome praėjusiais metais prisimtų įsipareigojimų ir duotų pažadų. Mes regionams neskiriame lėšų, tiems regionams, kurie plėtoja programas, bet neturi lėšų joms įgyvendinti. Vietos valdžios institucijos jau pavargo nuo tokio e, mūsų darbo ir mes turime nepamiršti nei įsipareigojimų, nei mokėjimų. Taigi pasistengime užtikrinti, kad vietos institucijos turėtų įgūdžių ir išteklių programoms ir savo veiksmams vykdyti. Politikai dėja žaidžia tokį mirtiną žaidimą ir mažina lėšas tiems įsipareigojimams, kurių yra prisimta vykdyti. Ačiū dabar Tomas Man. Ačiū. Pirmininkė. Kaip ir visi kiti, aš esu labai dėkingas pranešėjai už jo pateiktus pasiūlymus Mums labai svarbu užtikrinti regionų vystimasi ateityje. Ponas Serkas yra visiškai teisus. Mes turime pasirūpinti, kad programos nebūtų išbraukiamos iš darbo atvarkės. Tie, kurie nori taupyti, dažnai renkasi radikalias priemonės bet kai lėšos yra apjungiamos, e, turime pasirūpinti, kad ateitų investicijos, investicijos darbo vietoms, kurti investicijos kitoms sritims. Mes ne visiškai sutarėme galbūt dėl tvarkaraščio. Tarkime, gali būti priemonių, kurios dabar negali būti finansuojamos, bet ateityje galbūt lėšų atsiras. Todėl turime pasirūpinti, kad lėšų būtų pakankamai Turime veikti išmintingai ir turime pasirūpinti, kad lėšos būtų investuojamos išmintingai vietos ir regionų lygių. Nes kitų atveju iniciatyvos nepasieks pirminio tikslo. Ar mes galime padaryti taip, kad visi suprastų, kad dabar reikia priimti sunkius sprendimus, kad projektai galiausiai būtų įvykdyti sėkmingai, Jūs esate iš Ispanijos ir aš suprantu, kad Ispanijos situacija yra sudėtinga. Italijoje taip pat Monti yra sakęs, kad mes norime gražinti Italiją į pirminį kelią. Ir taupimas lėšos buvo sumažintos gan stipriai. Taigi čia yra labai daug svarbių dalykų. Mes, manau, turime ieškoti pusiausviros, balanso tarp įvairių nuomonių. Dabar galime grįžti prie Ispanijos. Šiuo metu jūs norite prilyginti švietimo sistemą, padaryti ją panašesnį į vokiškąją švietimo sistemą, tačiau tam reikės laiko. Jau nemažai ispanų turi galimybę atvykti į Vokietiją, kur jų reikia ir mes norime, kad toks judumas būtų užtikrintas. Tačiau mes nenorime e, smegenų nutekėjimo. Protų nutekėjimo. Taigi mes turime rasti pusiausvirą, turime ieškoti balanso, tai yra nepaprastai svarbu. 12 procentų SF e turėtų likti. Aš kalbėjau su pana Beres, apie tai regionų komitete vyko diskusija ir manau, kad kolegė kaip tik ir yra dabar posėdėje regionų komitete. Žinoma, kad mums reikia investicijų. Bet viskas turi būti aišku, viskas turi būti suprantama, matoma. Ir tik tada žmonės supras, kaip sunku yra padaryti sudėtingus sprendimus. Bet negalime leisti, kad projektai nebebūtų vykdomi. Žinoma, kad nėra paprasta, nėra lengva. Bet regionai laukia, laukia lėšų. Ir jie nori žinoti, kaip per investicinės programas galėtų vykdyti savo darbą. Taigi aš visiškai pritariu uh, Jan dokumentui. Jis yra labai geras ir aš tikiuosi, kad mes greitai galėsime padaryti sprendimą ir pasiūsime bendrą signalą. Viskas turi būti matoma ir įgyvendinama. Finansinė strategija turi būti išmintinga, protinga. Tai negali būti vien tik tai griežta taupimo politika. Ačiū. Toliau komisijos vardu. Ponas Biko, prašom. Sveiki. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už galimybę pakalbėti apie šį pranešimą. Taigi mes pritarėme analitiniai dalį ir mes pritarėme tam vadinamajam seseriniam poveikiui, kalbant apie regionus ir problemomis, su kuriamis jie susiduria. Poreikiai auga dėl krizės, socialiniai poreikiai auga, taip pat reikia vis daugiau išteklių Ir šią prasme viešosios investicijos būdavo nukreipiamos tais atvejais, kai biudžeto lėšos būdavo sumažinamos. Mes vykdome projektą su EBPO dėl investicijų fiskalinio konsolidavimo atvejais Ir mes esame susirūpinę dėl tų šalių, kuriuose struktūriniai fondai sudaro didelę dalį viešųjų investicijų. Taigi yra susirūpinimas dėl įsisavinimo lėšų. Pranešime yra kalbama apie iššūkius. Mes taip pat rengiame du dokumentus, du komunikatus, kuriame kalbama apie iššūkius. Vienas yra Europos struktūrinis ir investicinis fondas ir ekonominis valdymas, kuriame kalbama apie tai, kad mikroekonominis klimatas yra labai svarbus, kad lėšos būtų efektyviai įsisavinamos. O kitas dokumentas yra konvergencija dėl vidutinio laikotarpio tarpio perspektyvos. Ir ten yra kalbami apie konvergencijos paktą. Šiame pranešime yra iškeliamas toks klausimas tarp investicijų ir konsolidavimo. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad mes bandėme išvengti tokios dichotomijos ir bandėme integruoti regioninę ir užimtumo politiką bei ekonominį valdymą. Mes pasiūlėme keletą pasiūlymų, vienas iš jų yra susijęs su bendru finansavimu, žinoma, laikantis bendro dokumento nuostato. Bendrasis finansavimas turi būti apribotas stabilumo ir konvergencijos akto, tačiau vidutinės trukmės laikotarpio tikslas turėtų būti ir išlikti mums svarbus. Ačiū. Thank you. I give the floor back to the rapporteur. Dėkuoju, suteiksiu žodį pranešėjui. E, bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałem podziękować. Dėkui, ponia pirmininkė norėčiau padėkoti visiems mūsų diskusijos dalyviams. Jie pateikė įdomių pastabų. Taip pat dėkoju šešėliniam pranešėjui. Ir e, tos e, pastabos, tie komentarai, tikiuosi, atsispindės pakeitimuose ir galėsime sėkmingai užbaigti nagrinėti šį klausimą. Dėkui. Pakeitimų pakei, pateikimo data 6, 6 birželio. Jie turi būti pasirašyti elektroniniu būdu. Balsuosime 20 birželio. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Privatinė tarptautinė teisė. jurisdikcijos e, taisyklės, kurios taikomos užimtumui. Rija Omen Ruiten yra pranešėja. Suteikiu žodį pranešėjai. Dėkui, ponė pirmininkė. Prieš pateikdama savo pranešimo tekstą bendravau su Teisės reikalų komiteto pranešėjais. Jų pranešimas yra geras. Ir uh, nagrinėjama tiek tema nagrinėjama tiek iš darbdavių pozicijos, tiek iš darbuotojų. Manau, kad galima gerinti e, tarptautinę privatinę teisę ir pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad dėl to ir norėjau rašyti šį pranešimą. 2011 metais pateikiau pakeitimą susijusi su įstatymų interpretavimu ir institucijų dalyvavime interpretuojant įstatymus, aiškinant įstatymus. Tai yra įstatymai, kurie taikomi ginčių sprendimui. Esu pateikusi atitinkamą pakeitimą. Prie to dar vėliau grįšiu. Darbuotojai paprastai yra įstatymų tinkamai apsaugoti, jei jie apskundžia darbdavi. Paprastai ši sistema veikia gerai. Bet noriu čia paminėti vieną dalyką. Darbuotojas pagal dabar galiojančius įstatymus gali būti pakviestas į teismą toje šalyje, kur jis gyvena. Jei turime e, reikalo su užsieniečiais darbuotojais, jei kyla ginčas. Pavyzdžiui, jei Olandas dirba Vokietijoje, tai Olandai, Olandas gali apskūsti savo darbdavį Vokietijoje, nežiūrint to, kad jis dirba Olandijoje atsiprašau, Olandas gali apskusti savo darbdavį, savo vokietį darbdavį Olandijoje, nors dirba Vokietijoje. Mes norėtume visą šį dalyką apsukti kitaip. Aš manau, kad turėtume tobulinti šią situaciją. Pavyzdžiui, teisėjas, kuris nagrinėja uh, asmeninius ar kolektyvinius skundus tokiu mano pateiktu atveju turės tada e, priimti, įstat, e, priimti e, sprendimą, kuris bus taikomas kitoje valstybėje. Taigi čia reiktų siekiant sumažinti administracinę naštą, kaip taikytina teisė, numatyti tą teisę, kuri yra darbuotojo kilmės šalies teisė. Aš esu apsvarščiusi šį klausimą su ponė Regner, bet norėčiau vis tiek išgirsti dar, ką jinai galvoja. Dėkoju žodis ponė Regner. Dėkui. norėčiau padėkoti pranešėjai, kad iškėlė šį klausimą. Jis yra daug įdomesnis negu kad iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti. Turime Bruselis vienas reglamentą, kuriame numatytos tam tikros procedūros tokiais atvejais, bet yra sričių, kurios yra labai svarbios darbuotojams ir aišku mums kaip užimtumo komitetui. Todėl norėjome, kad nors Briuselis vienas reglamentas jau egzistuoja, kad šie klausimai nebūtų užmiršti, kad jie būtų ir toliau e, svarstomi kad mes judėtume į priekį ir dėl to buvo pasiūlytas pranešimas savo iniciatyva. E, turime neužmiršti, kad yra e, vidaus rinka, kad yra darbo ginčiai tarp valstybinio įdarbinimo atveju. Yra taip pat įvairios problemos susijusios su uh, darbo santykiais. Darbuotojas gali, būt, e, gali gyventi vienoje šalyje, dirbti kitoje šalyje, o įmonės administracija gali būti trečioje šalyje. Taigi čia yra labai daug įvairių teisinių niuansų. Ir būtent dėl to mes norėjome e, šį pranešimą renkti. Mes nenorime, kad vieningoje bendroje rinkoje žmonės e, ieškotų, kokios valstybės narės teismas jiems būtų palankiausias. Turime taip pat neužmiršti, kad mūsų pagrindinis tikslas yra apsaugoti silpnesnėje pusę. Ta silpnesnioji pusė šiuo atveju yra darbuotojas. ar vartotojas. Dabar keletas konkretesnių dalykų. Du tūkstančiai ketvirtais metais iškilo kai kurių aspektų dėl Danijos ir Švedijos dėl užimtumo klausimų Švedijoje. Ir jie kreipėsi į Danijos teismą pasinaudodami Roma 2 reglamentu. Bet dabar, pagal dabartinę situaciją, Švedijoje e, darbuotojai jau turėtų kreiptis į Švedijos teismą. Olandų teisėjas, aišku, kad geriausiai žino Olandų teisę, o Ispanijos teisėjas Ispanijos. Ir turime neužmiršti, kad negali vienos valstybės teisėjas būti susipažinęs su visų 27 valstybių narių teisė. Dabar visi šiuos įstatymus lemia nacionalinės taisyklės nacionalinės sistemos profsąjungų susita, nacionaliniai profsąjungų sustarimai su darbdaviais. Taigi situacija ES valstybėse narėse yra skirtinga. Ir čia mes turime ieškoti tinkamos jurisdikcijos, tinkamos um, teisinės sistemos Dėl to mes ir pasisakėme, kad būtų numatytos tam tikros priemonės šioje srityje. Kalbant apie jurisdikcijos taisyklės, ne visuomet lengva nustatyti, kur yra darbo vieta Pavyzdžiui, kai kalbame apie gabenimą. Traileriais, prekių gabenimą traileriais e, vairuotojas gali gyventi vienoje šalyje, įmonė gali būti registruota kitoje šalyje, o prekės gabenamos po visą Europos Sąjungą. Pasienio gyventojų užimtumą problemos irgi e, čia nėra taip lengvai sprendžiamos, nes žmogus gali gyventi pasienyje, tai yra gyventi vienoje šalyje, dirbti kitoje šalyje. Noriu paklausti pranešėjos, ar e, tinkamai supratau jos pavyzdį. Yra, pavyzdžiui, e, E, darbuotojas, jis gyvena A šalyje, dirba B šalyje ir savo skundą jis, jei jis teikia savo skundą B šalyje, kur yra darbdavys, tai praktiškai čia nusižengiama e, silpnesniosios šalies apsaugos teisiai. Noriu paklausti, ar tinkamai supratau jūsų pavyzdį? Ar jūs turėjo čia galvoje tokį trikampį, trikampio santykius A, B ir C šalių, ar jūs kalbėjote tik apie dvi šalis, pateikdama savo pavyzdį? Bet kuriuo atveju turime pasakyti, kad šalis, kurioje gyvena darbuotojas, tai yra kurioje ta silpnesnioji šalis gyvena, silpnesnioji pusė gyvena, turėtų būti, būtent tos šalies teisė turėtų būti taikoma, nes tai numatyta Briuselis vienas reglamente. Aišku, kad darbdavys nori, kad uh, darbuotojas jį apskūstų darbdavio šalyje, nes darbdavių taip yra daug patogiau ir dėl kalbos, ir dėl visų kitų aspektų. Pane Omes Riutien, ačiū, puiku, kad diskutuojame šiuo klausimu. Jeigu darbuotojas gyvena Austrijoje ir jo darbdavys yra Vokietijoje, tai darbuotojas turės galimybę jeigu atsirastų ginčas su Vokietijoje esančių darbdavių, pradėti procedūrą Vokietijoje. Ir kodėl to reikėtų, pirmininkė? Jeigu Austrijoje gyvenantis darbuotojas norėtų paduoti į teismą Vokietijoje esantį darbdavį ir jeigu norėtų padaryti tai Austrijoje, tuomet Austrijos teisėjas, remdamasis Vokietijos teisės aktais, turėtų parengti teismo nutartį. Ir tuo atveju darbuotojas yra pažeidžiamiausia šalis. Būtent todėl reikia padaryti kitaip nes jau yra buvęs ne vienas atvejis, kai e, tokie sprendimai tinkamai neveikia. Taigi, jeigu Vokietija yra ta šalis, kurioje yra įsikūręs darbdavys, tuomet geriausia būtų, jeigu teismo procesas ir vyktų toje šalyje, būtent to ir siekiu pirmininkė. Ich kann Ihnen nur versichern, Ich werde mir das noch sehr genau anschauen. Habt den galėčiau pasakyti, norėčiau pasakyti tik tie, kad reikia dar atidžiai šią situaciją išnagrinėti, bet kol kas dėl to abejoju. Reikėtų panagrinėti dar vieną kitą pavyzdį ir panagrinėti visas detalės. Ačiū Jums, o dabar suteiksiu žodį poniai Fandi Kirkehofe, ji yra komisijos atstovė. Prašau. Ačiū pirmininkė. Mano kolegė Vanderkerovė e, netvyko, o aš esu Elvina Morkytė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ir Europos parlamentui už tai, kad nagrinėjo šios klausimus susijusius su jurisdikcija. Norėčiau pasakyti, kad darbuotojų teisių klausimas jau yra sprendžiamas naujoje Briuselius vienas reglamente, naujos redakcijos reglamente. Ir naujas Briuselis vienas reglamentas, peržiūrėtas reglamentas, nustato situaciją, e, apibrėžė situaciją, kada galima kreiptis į teismą Europoje, kaip daryti, jeigu uh, darbdavys yra Europoje arba ne ES šalyje. Žinome, kad Europos parlamentas pageidavo papildomų pakeitimų, ypač tais atvejais, kai yra ginčių dėl Dėl pramoninių susitarimų taip pat yra nurodytos tos situacijos Briuselis 1 naujoje redakcijoje. Mes konsultavomis dėl komisijos pasiūlymo, dėl Briuselis 1 reglamento naujos redakcijos ir nu, buvo nutarta jurisdikcijos nuostatų nekeisti išskyrus tas, kurios jau buvo pakeistos ir kurias aš paminėjau. O dėl konkretaus e, pranešėjos pasiūlymo, kad būtų numatyta nauja išskirtinė jurisdikcijos taisyklė tam tikrais atvejais. Tai galėčiau pasakyti, kad turime abejonių, mes išnagrinėjome pasiūlymą ir svarstome, ar tokios nuostatos nesumažintų darbuotojo galimybės kreiptis į uh, E, teisės sauganės darbdavys leidžia darbuotojų dabar rinktis, e, ar tas, tą šalį, kurioje yra darbdavys, ar kurioje darbuotojas dirba. Taigi toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į darbuotojo teises. Dabartinėme reglamente užtikrinama, kad darbuotojai e, prieš darbuotojus ieškiniai keliami jų gyvenamoje šalyje, ne darbdavio šalyje. Taigi darbuotojai, kuriuos paduoda į teismą darbdaviai, galėtų ginti savo atvejį ne toje šalyje, kurioje gyvena darbdavys. Taigi, svarstome, ar nesistengiama e, panaikinti tą apsaugą darb, darbuotojams, kuri yra nustatyta šiame e, dokumente ir šį klausimą su parlamentu mes dar panagrinėsime. Ačiū. Dar vienas narys pagidauja žodžio. Sirjovy. Ačiū. Na, šiek tiek netikėtai buvo suteikta žodis. Iš ankstesnių, per ankstesnės diskusijas ponė Rucen ir Regner ir komisijos atstovai teigi, kaip svarbu spręsti šį klausimą. Ir tikslas aiškus. Kodėl mes tai aptarėme ir pritarėme tam, kad darbuotojas kaip silpnesnioji šalis būtų apsaugotas. Ir visi trys ekspertai tai paminėjo. Kita vertus, turime laikyti savo teisinės tradicijos, nuosekliai jos laikytis, taip pat laikytis ir teisės aktų užimtumo srityje, kad nebūtų nereikalingų apribojimų ir suprantama, teisės aktai užimtumo srityje yra labai jautrus klausimas šiame parlamente, nes ES įtaka šioje srityje yra nedidelė, tačiau tai nereiškia, kad neturėtume šio klausimo spręsti nes problemų yra ir yra politinė valia išaiškinti šios klausimus ir leisti darbuotojui sudaryti sąlygas darbuotojui geriau naudoti savo teisėmis. Mano Alde frakcija taip pat turi savo pasiūlymų ir mes pateiksime pakeitimus dėl šio pranešimo projekto. Ačiū. Pone Omen Reuter, gal norėtumėte atsakyti pastabas? Taip, pirmininkė, suprantu, kad šis klausimas bus dar aptariamas. Mes vėl susitiksime su šešėliniais pranešėjais ir su ponė Regner. Komisijai norėčiau pasakyti štai ką. Aš stengiuosi, kad darbuotojams būtų sudarytos geresnės sąlygos paduoti į teismą savo darbdavius. Ir jeigu Olandijoje esantis darbdavys norėtų paduoti į teismą kitoje šalyje dirbantį darbuotoją, tai galėtų geriau būtų tai daryti Vokietijos teisme, nes Niderlanduose ne visiškai žinoma, kaip tvarkyti su Vokietijos teisiniais aktais. Taigi, tai reiškia, kad reikia situaciją ištaisyti. Ir savo pakeitime mes tai nurodėme, vėliau šis klausimas buvo nekarta aptartas ir pakeistas. Tačiau manau, kad mes geriau uh, padėtume silpnesnėje šaliai, jeigu tai padarytume priešingo atveju, nežinome, kokie bus rezultatai. Ačiū, taigi tuo klausimu diskusija vyks. E, pakeitimus reikia pake, pateikti birželio 14 dieną o balsuosime rugsėjo 5 dieną. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo ir tai yra tarp valstybinės kolektyvinės dėrybos ir tarptautinis socialinis dialogas. Ir šiandien mes turime 144 pakeitimus kuriuos, kurie yra pateikti pono Handel praneš, pranešimui. Ir suteikiu žodį iš karto pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Kaip teigiate, pavadinimas yra tarp valstybinės kolektyvinės dėrybos ir tarptautinis socialinis, socialinis dialogas. Mes paties pavadinimo nesukūrėme, iš ties jį paveldėjome. Niekam netru, niekas nesijauti atsakingas už tą klausimą, taigi mes nutarėme imti šio darbo. Uh, pateikti pakeitimai e, būtent tai ir patvirtino, kad šis rytis nėra gerai išmanoma. Yra daug įvairių tradicijų. Pradinių konsultacijų metu paaiškėjo, kad turėtume apsiriboti ir išnagrinėti tik e, tarptautinius įmonių susitarimus Esama įvairių darbo santykių, skirtingų dėrybų ligmenų. Ir manyčiau, kad būtų protinga visą tai apriboti. Tai, ne, tuo klausimu negalima patvirtinti visai ES taikomų teisės aktų, paprastai apsiribojama tarptautiniais susitarimais, o jeigu mėgintume visą tai patikslinti pranešime, tai irgi būtų labai sunku ir nelabai produktyvu. Todėl norėčiau paprašyti jūsų pritarti tam, kad mes kol kas kalbėsime tik apie tarptautinius aspektus. Esama ir nesusipratimu, bet manyčiau, kad per kitas konsultacijas įstengsime visą tai išsiaiškinti. Gal suabejosite, pamanysite, kad čia kokie nors kairieji radikalai dėl to, kad pranešėjas yra iš GUE frakcijos, tačiau taip nėra. Jeigu panagrinėsime komisijos darbo dokumentus ir paskutinius darbo dokumentus, tai pamatysime, kad šis pranešimas buvo parengtas atsižvelgiant į komisijos dokumentus. Mums nereikia tokio reglamento ir tai akivaizdu jau perskaičius pirmąjį pakeitimą. Norėčiau pasakyti, kad anot komisijos per paskutinius dešimtmečius nuo 2000-ųjų matome, kad sudaryta 220 sutarčių e, ir jos yra susijęs su 144 įmonėmis, dauguma iš jų yra ES įmonės. Šiandien mes kalbame apie darbuotojų komandiravimą, sakome, kad šis pranešimas labai svarbus ir klausimas svarbus, taigi e, galima daryti prielaidą, kad komisija mano, kad turėtume galvoje 10 milijonų darbuotojų. Taigi klausimas svarbus. Kitas dalykas. Jeigu ginčio nėra, tai nereikia ir taisyklių. Esama tarptautinių bylų, ir komisijos dokumentuose teigiama, kad teisinės e, situacija neaiški, ji kiekvienoje valstybėje skiriasi, reikia didesnio teisinio aiškumo, kad būtų galima e, veiksmingiau spręsti ginčius. Manyčiau, kad e, per kitus posėdžius su šešėliniais pranešėjais šios klausimus aptarsime ir galėsime pasiekti kompromisų. Buvo kalbama ir apie makrovaldymą, tačiau tai nelabai yra šio pranešimo sritis, tai yra labai svarbi tema. Ir ateityje per kitas dėrybas mes galbūt galėsime tai įtraukti į pranešimą. Tikrai manau, kad reikėtų kalbėti apie bendrą kontekstą. Jeigu norėtume parengti teisinę bazę tokiems tarptautiniams, kalbant apie tokius tarptautinius susitarimus, ir mums reikalinga ne tik ES teisinė bazė, bet tam tikra papildoma teisinė bazė, kurioje būtų nurodoma, kaip galima spręsti ginčius ir tai nurodyti mm, ne teisminę tvarką gali būti nurodyti reikalavimai. Ir norėt, reikėtų rekomenduoti, kad socialiniai partneriai pritartų tokiems susitarimams ir reikalavimams. Kaip pagerinti socialinį dialogą, tam yra skirtas atskiras skyrius – mano parengtame dokumente ir aš manau, kad galėsime rekomenduoti, kaip tai traukti į pranešimą. Kitas pasiūlymas yra įtraukti regreso vengimo sąlygą. Ir Mes siekėme šią sąlygą išbraukti, o komisijos darbinėme dokumente daroma prielaida, kad jeigu trūktų tokios nuostatos, jeigu jos nebūtų, tuomet būtų padarytas poveikis e, visai bendrai situacijai. Nesitikėjau, kad visi šešėliniai pranešėjai viskam pritars. Mes rašome, kaip ginčius būtų galima spręsti ne teisminė tvarka. Buvo pateikta kai kurių gerų konservatyvių pasiūlymų. Manyčiau, kad šiame pranešime galime laikytis tam tikro požiūrio ir tuo klausimu taip pat buvo pateikta pakeitimu. Galime pasiekti kompromiso ir mm, per kitas kelias savaitės būtent tai ir pasiūlysiu šešėliniams pranešėjams. Apibendrindamas pasakysiu, kad yra keletas mm, problemų susijusių su vertimu raštu, skaitant pakeitimus, ne visai aišku, Ir taip yra ne dėl klaidų, o dėl to, kad skiriasi įvairūs e, kolektyviniai dėrybų metodai. Yra įmonių susitarimai, gali būti kolektyviniai susitarimai, anglų kalboje apriepiama ir viena ir kita situacija. Taigi, kai kurie dalykai ne visiškai sutampa, todėl vertiems raštu yra labai sunku. Uh, Manyčiau, kad galime parengti gerą pranešimą šio klausimo ir toliau vyksta diskusijos dėl šio pranešimo ir lauksiu įdomių susitikimų su šešėliniais pranešėjais. Dėkui. Uh, Mr. Ori. Toliau ponas Ori. Labai ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Handel parengus šį dokumentą. Norėčiau patikinti kolegą, kad aš, būdamas šešėliniu pranešėjų, esu pasirengęs ir toliau diskutuoti, siekiant pagerinti dokumento tekstą. Norėčiau akcentuoti keletą elementų. Jie nėra esminės svarbos, tačiau galima būtų aptarti ir šiuos elementus tarptautinių susitarimų rėmose. Šeštajame punkte yra kalbama apie Europos profesinių sąjungų federacijas dėrybų rėmose ir apie susijusią tvarką. Mes manome, kad reikėtų patikslinti, kas dėrėsis, nes nuorodo į profesinių sąjungų federaciją nėra pakankama. Reikėtų minėti ir, pro, ir darbdavių asociacijas, taip pat ir partnerius paminėti. Ir septintas punktas. Mes manome, kad jis yra pernelik nurodomojo pobūdžio ir tokiu būdu mes susilpname tekstą. O aštuntas punktas. Daugelis mano kolegų mano, kad mums reikalingos ginčių sprendimo procedūros, ginčių sprendimo mechanizmas. Ponas Hendel siūlo tokius metodus ir tokius mechanizmus, kurie jau egzistuoja. Tik mes neturėtume išradinėti dviračio iš naujo. Ir aš nepritarčiau dešimtajam punktui, absoliučiai jam nepritariu, nes manau, kad kalbant apie darbo santykius, teisminiai dalykai priklauso nacionaliniams valstybių narių kompetencijoms ir jeigu kažkam kyla sunkumų, tai aš galiu pasakyti, kad tai prieštarauja ES teisiai. Ir mes nematome būtinybės toliau šio klausimo komplikuoti ir steigti papildomų pakopų teisminėje sistemoje. Mes jau anksčiau esame šią mintį pateikę darbo teismų teisėjai turėtų būti pakviesti pristatyti jiems rūpimus klausimus. Mes turėtume juos pasikviesti ir tada galėtume užduoti klausimų, kaip jie mato tokį pasiūlymą ir kaip realiai būtų galima tokius pasiūlymus įgyvendinti, nes jie praktiškai sprendžia darbo ginčių klausimus kiekvieną dieną. Ir galiausiai dvyliktas punktas. Europos teisingumo teisme yra pateikta apeliacija, peticija. Skundas. Jis yra susijęs su darbuotojų komandiravimu. E, šį rytą jau vyko ilgos diskusijos, mes svarstame Danutą Jezlovietską, pranešimo projektą ir aš manau, kad ši nuoroda į šį skundą, ji nėra tinkamoje vietoje, nes šis skundas turėtų būti aptariamas kalbant apie darbuotojų komandiravimo klausimą. Taigi mes būtume linkę siūlyti išbraukti šį punktą. Tiek mano pastebėjimų ir aš esu pasirengęs ir toliau vesti diskusiją su ponu Handel. Tai tikiuosi tolesnio gero bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Kreutzmann, o po to e, Kornelysen. Ačiū, ponė pirmininkė. Jis bando kažką padaryti, bet žino, kas nepasiteisina. Vokietijoje yra daug darbų tarybų, kurios savanoriškai dirba labai gerai Europos lygių. Mes turime dalyvavimo tradicijas ir norime, kad jos būtų įgyvendinamos ir kitur. Čia yra kalbama apie darbuotojų teisės, apie darbo ginčių teismus ir žinoma, valstybės narės pačios nusprendžia dėl savo teismų sistemos. Galima, aišku, siekti patobulinti esamą sistemą, aš su tuo sutinku, pasitelkiant informaciją, glaudesnį bendradarbiavimą Galima pagerinti ir darbdavių padėtį. Yra šalių, kuriuose dalyvavimas išties atneša gerų rezultatų, tačiau tokios tradicijos nėra perkeltos į visas kitas valstybės narės dėl nenoro, kartais valstybės narės atmeta e, tokias tradicijas, kartais yra neigiamai nusistačiusios jų atžvilgių. Vokietija yra tapusi konkurencingesnė. Jūs žinote, kad kilus kriziai įmonės galėjo sumažinti darbuotojų skaičius, skaičių tik pritarus darbų tarybai. Ir tai rodo, kad siekiant įmonės konkuren, didesnio konkurencingumo, tai priklauso ne tik nuo darbdavio, tai priklauso nuo profesinių sąjungų, tai priklauso nuo darbų tarybos, nuo pačių darbuotojų ir taip toliau. Ir tai demonstruoja, kad būtų gerai, jeigu valstybės narės neturinčios tokių sistemų galėtų jas pritaikyti ir pagerinti darbuotojų padėtį. Jūs kalbėjote apie socialinę partnerystę, apie dėrybas, apie susitarimų būtinybę, bet tą reikia daryti visoje Europoje. Būtų gerai, jeigu ir Alzase panaši situacija būtų, tai yra pasienio regione. Ir ne visuomet tam tikrose regionuose yra susitarimų tarp darbų tarybų. Mes, žinoma, bandome bendradarbiauti visais atvejais, kai tai yra įmanoma, bet mano manimu, čia esama problemos ir tai yra susijęs su socialiniais teisės aktais Taip galima sakyti, viską darykime savanoriškai, bet jūs žinote, jeigu visi e, bus kilnus ir noriai dirbs, tai viskas bus gerai, bet jeigu darbdaviui atrodys, kad tai jam net neš naudos, jie savanoriškai tų nuostatų netaikys. Taigi aš noriu pasakyti, mes bandome įgyvendinti kažką, kas yra susijęs su skirtingais teisės įstatymų tipais. Dėkuoju, ponė Kornelysen ir po to Tomas Man. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesu taip pesimistiškai nusiteikusi. Mano nuomonė, šis dokumentas pasirodė pačiu laiku ir dabar pats metas išsamei aptarti šį klausimą. Šio pranešimo e, pagrindą apibendrina 27 pakeitimas, pono Ludvigson e, pakeitimas ir čia kalbama apie asimetriją tarp verslo įmonių, o darbuotojai Juos reglamentuoja daugiausia nacionaliniai susitarimai ir teisės aktai, todėl mes turime bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis, stiprindami jų atstovavimą, jų dalyvavimą ES lygiu. Aš iš ties tikiuosi, kad šis pranešimas paskatins šias diskusijas. Aš manau, kad antrasis punktas turėtų būti sustiprintas. Jeigu mes siekiame teisinio pagrindo tarptautiniams susitarimams, turėtume nedelsant pradėti šį darbą. Ir turime galvoti ne apie vidutinės trukmės laikotarpį, nebegalime delsti, turime pradėti diskusijas jau dabar. Ponas Ludvikson taip pat pateikė ir kitų pakeitimų 140, 141, 142, 143. Aš manau, kad jie yra labai geri, labai reikalingi. Juose yra kalbama apie socialinių partnerių Europos semestre stiprinimą, taip pat jų įtraukimą į atlyginimo tendencijų stebėjimą. Mes turėtume labiau konkrečiai konkrečiau apie tai pakalbėti, kai svarstysime kompromisinius pakeitimus. Šis klausimas yra aktualus e, pačiu laiku dėl to, kad Europos vadovų taryba netrukus svarstys e, socialinės e, dimensijos klausimą. Ir mes šiame pranešime turėtume išreikšti parlamento reikalavimą kad socialiniai partneriai būtų matomi ir stiprus Mes turime pabrėžti, kad atlyginimas yra nacionalinės kompetencijos sferoje. Mes negalime būti nustumti į šalį šiuose diskusijose. Turime galvoti apie disbalanso panaikinimą. Negalime nepasinaudoti šią galimybę, nes jeigu taip nutiks, e, atsitiks taip, kad šiuo klausimu diskutuos tik komisija ir taryba. Ačiū. Ačiū dabar Tomas Man. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad šiame pranešime yra įtrauktos skirtingos pozicijos, skirtingos nuomonės Kolega turi daug praktikos, suliejo visus pasiūlymus į vieną ir atspindėjo abiejų pusių pozicijas. Pana Šaba sakė, kad mums reikia iš naujo rasti balansą. Turime žiūrėti ne tik į darbuotojus, bet ir į darbdavius ir į tai, kaip juos įtraukti, kad būtų galima greičiau sudaryti, sudaryti sustarimą ir išspręsti konfliktinės situacijas. Antras dalykas yra teisinė sistema. Aš manau, ji turėtų būti neprivaloma. Jūs sakėte, kad tokiai pozicijai mes galime pritarti. Mums svarbiausia apjungti visą turimą patirtį. Socialinių partnerių autonomija yra kitas klausimas. Žalieji ne vieną pakeitimą yra pateikę. Šią linkmę mums reikia stiprinti socialinį dialogą, tačiau tai nepaprasta, tai nėra lengva, ypač Europos lygiu. Kai sėdame dėrėtis, atsiranda labai daug poreikių, labai daug norų, pagėdavimų. Ir pagrindinis dalykas yra socialinio dialogo išplėtimas, ypač kalbant apie tarptautinės stambes įmonės. Dešimtas punktas, kolega Šaba jį kritikavo. Atrodo, kad kai kurie pasiūlymai vienas kitam prieštarauja, pavyzdžiui, 118 ir 119. Gal reikėtų rasti kažkokį sprendimą. Aš nesu šešėlinis pranešėjas, bet aš pats teiksiu pakeitimų ir pasiūlymų, kad dokumentas taptų geresnis kolega Kroinsman kalbėjo, mes žinome daug apie darbų tarybas, mes žinome, kad jie gali daug nuveikti, taip pat darbų tarybos susiduria su daugybė problemų. Būtina rasti bendrumų. Turime ieškoti tokių bendrumų ir negalime supriešinti, prieš pastatyti vieno žmogaus prieš kitą. Būtina ieškoti bendro sutarimo. Aš turiu vilties, kad mes rasime tuos bendrus sąlyčio taškus. Jūs taip pat kalbate apie bendrą atsakomybės principą ir aš manau, kad tai yra geras pavyzdys. Mes turime atsižvelgti į tai. Aišku, negalime atmesti nacionalinių modelių. Taigi ieškokime bendrumų, panašumų ir tikiuosi, kad mes rasime gerus kompromisus, kurie bus palankus tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Je vois Jean-Louis Cotigny tout, tout perdu. Il y a des places là devant. Kam trūksta vietos, prašom į priekį. Liudviksen ir ar yra dar norinčių kalbėti? Kalbant apie vertimą, šioje salėje yra tik 16 kabinų. Galima uh, užtikrinti vertimą tik 16 kalbų. Ryte nebuvo suomijos, e, suomių kalbos, po pietų nėra graikų kalbos. Aš labai atsiprašau, bet šioje salėje gali būti tik vertimas į 16 kalbų ir vertimas vyksta atsižvelgiant tik tai į tai, kiek yra tikrųjų komiteto narių, jei iškyla e, klausimas, kokią kalbą teikti vertimai. Yra trys tikrieji vokiečiai nariai ir vienas graikas. Ir jie yra tik viena kabina, tai tada aišku, kad bus vertimas į vokiečių kalbą. Kolegos, turime balsuoti, vėluojame pagal grafiką. Nenorėčiau leistis į diskusijas apie vertimą. Prašom. Ponas Ori, tai yra principo klausimas kiekvienas komiteto narys turi teisę kalbėti savo gimtają kalbą. Mes visai nenorime, kad jūs mum aiškintumėt, kad posėdžių salėje nėra visos reikiamos vertimo infrastruktūros. Mes tikimės, kad jūs kovosite už mūsų teisę kalbėti gimtają kalbą. Tai yra principo klausimas. Gerbiamas kolega, parlamento biuras priėmė sprendimą Ir biuro sprendimas yra man privalomas, per plenarinę sesiją yra vertimas į visas kalbas, o per komitetų posėdžius vertimas vyksta priklausomai nuo salės galimybių ir nuo to, kiek tikrųjų narių yra komitete. Aš atsiprašau, nes aš visą laiką turėjau teisę kalbėti gimtają kalbą, atsiprašau tų, kurie ne visuomet tą teisę turi. Taigi, ponas Liudviksenas. Dėkui, ponė pirmininkė. Per praėjusi komiteto posėdį buvo diskusija. Ir netrodė tada, kad bus siūloma įvairių pakeitimų. Tarp valstybiniai susitarimai turėtų papildyti nacionalinius, nacionalinės dėrybų taisyklės. Aišku, kad ne parlamentas nuspręs dėl to, kokiomis taisyklėmis remiantis e, tos dėrybos vyks. Mes galim numatyti tam tikras struktūras, kuriomis galėtų pasinaudoti socialiniai partneriai, bet nepriversime jų tomis struktūromis naudoti. Naudotis taip pat negalime jiem primesti kažkokių taisyklių, kaip tos E, kolektyvinės dėrybos turėtų vykti, bet to yra istorinės ir kitokios tradicijos. Nemanau, kad parlamentas yra ta burtų lasdelė, kurią, kurią mostelėjus visos problemos išsispręstų. Iš kitos pusės teismai bando riboti profesinių sąjungų teisės. Be to, čia turime reikalo su nacionalinėmis kompetencijomis. Dėl to mums reikia išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp ekonominių ir socialinių laisvių. Aš suprantu, kad šis pasiūlymas yra labai geranoriškas, bet dėja mes čia svarstome dalykus, kurie yra valstybių narių kompetencijoje. Tai nėra ES kompetencija. Komisija yra pateikusi rekomendacijas, bet aš pritarčiau išsakytam kritiniam požiūriui į tai, ką siūlo komisija. Nemanau, kad mes turėtume renkti pranešimą apie makroekonominius disbalansus. Kai kalbame apie darbo teismų. Suprantu, kad yra žmonių, kurie siekia, kad būtų sukurta alternatyvi sistema. Sprendimai, kurie primti darbo santykių srityje pastarojų metų sukėlė tam tikrų abejonių ir rūpeščių, bet čia mes turėtume galvoti apie ilgalaikę viziją, ir siekti sustiprinti Europą iš socialinės pusės, o ne dar kurti kažkokias naujas institucijas, kaip pavyzdžiui Europos ligmens e, darbo teismai. Be to nereiktų kurti naujų struktūrų, reiktų naudotis jau esamomis struktūromis. Nežiūrint viso to, manau, mums pavyks pasiekti tinkamų pavyks parengti gerus kompromisinius susitarimus. Dėkui dabar žodis pranešėjui. Dėkui, ponė pirmininkė. Pabandysiu greitai atsakyti kolegoms į jų išsakytus komentarus. Suprantu, kad kai sakoma, kad septintasis punktas yra labai svarbus ir juo remiantis būtų galima siekti kompromiso. Buvo siūloma ir surenkti klausimus apie Europos jurisdikciją, reguliuojant konfliktus ir siekiant vengti tų konfliktų. Bet čia mes turėtume prisiminti, kad čia mes norime pažiūrėti, kaip galėtume pagerinti esamę situaciją. Ponas Kreutzmann nėra teisus. Aš iš savo praktikos galiu pasakyti, kad nenoriu siūlyti naudotis vokiškąją sistemą kai iškyla ginčas, kai yra nesutarimai. Ir pavyzdžiui, kai kalbame apie neprivalomus teisės aktus, tai galima jais pasinaudoti iš dalies, kad išspręstume iškilusias problemas. Bet ne tai mes čia šiandien svarstome. Buvo kalbama apie asimetriją. Ponas Liudviksenas. Taip pat minėjo šios aspektus kalbėdami apie asimetriją. Galbūt galėtume atitinkamą formuluotę pasiūlyti komisijai. 118-119 pakeitimai. Labai norėčiau, kad pasiūlytumėt man formuluotės ir gal tada galėsime visi bendrai parengti kompromisą. Labai norėčiau jūsų formulavimo pasiūlymų. Noriu pasakyti, kad šis dokumentas apibendrintų e, tuos ilgus konsultacijų tarp įvairių Europos institucijų metus ir dėl to labai laukiu e, tolesnių diskusijų, nes ES valstybėse narėse yra skirtingos teisinės sistemos. Manau, kad šis pranešimas bus labai įdomus ir tikiuosi, kad man pritarė šešėliniai pranešėjai. Dėkoju visiems uždėmesi. Pirmininkė, dėkui. 19 birželio nagrinėsime pakeitimus dėl pranešimo. Balsuosime 20 birželio, o dabar jum leidus 15 punktą e, svarstykime, nes turime laikytis darbo grafiko. Tai yra balsuokime. Alors, um, euh, sam... Taigi, ryte atsimenate, kad vyko diskusijos, noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. C kompromisas yra naujai suformuluotas ir tada leidžiama pasiūlyti ir žodinį pakeitimą ir priešingai negu kad sakiau ponui Baker, kurio nėra, jis, klausė, jis prašė manęs, kad aš pritarčiau 56, 57 ir 58 jo pakeitimams, bet kadangi tie pakeitimai neremia pradinės rezoliucijos 28 punkto. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė, susimaišiau tą, ką norėjau sakyti ne šios dienos, rydienos klausimas. Taigi, kalbant apie regioninę komisiją, tik tai C kompromisas yra pakeistas. Kodėl juokėtės? Negi niekad neklystate jūs. Taigi, A kompromisas ir B kompromisas, kas už? Kom Septintas ir aštuntas atkrenta. Devintas pakeitimas yra ir žodinio pakeitimo pasiūlymo. Niekas neprieštarauja žodinio pakeitimui. Kaž už devintą prieš susilaikę priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už prieš susilaikę priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktas pakeitimas atkrenta. Kompromisinis C ir žodinis. Nes trys frakcijos remia. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Turėtume džiaugtis, kad atmesta. Galime, aišku, pasitikrinti, bet turėtume džiaugtis, kad atmesta. Dėkoju, kad pabrėžėte, kad mano pakeitimas yra atmestas. Toliau. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 17 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau 18 pakeitimas ir taip pat žodinis pakeitimas EPP. Nieks neprieštarauja žodiniam. Taigi kas už, 18 pakeitimas, kas prieš, susilaikė primta. 19 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 20 pakeitimas ir žodinis pakeitimas, žodiniam nieks neprieštarauja. Kas už 20 prieš susilaikė priimta. 21 pakeitimas. Iš dviejų dalių jisai susideda, už pirmąją dalį balsuojame be žodžių believes that kas už pirmą dalį. 21 pakeitimas, pirmoji dalis pranešė prieš kas už, kas prieš, susilaiko, manau, kad patvirtinta, bet reiktų pastikrinti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 14 prieš, 3 susilaikė. Pirmoji dalis patvirtinta. Likusio dalis už prieš susilaikė priimta. 22 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 23 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 20. Gal aš per daug įsijaučiau, sako pirmininkė. 23 pakeitimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 13 už 27 prieš, taigi aš iš tiesų buvau įsijautusi. Dėkui, kad vicepirmininkas toks budrus. Toliau 24 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 25 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 26 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Visi balsavote, balsavimas baigtas. 22 už, 18 prieš priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas, konstatuojamojo C dalis, kas už prieš susilaikė priimta. F konstatuojamojo dalis, kompromisinis A pakeitimas, dvi frakcijos siūlo, kas už prieš susilaikė priimta. G konstatuojamojo dalis, penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. J konstatuojamoje dalis šeštasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas, balsuokime elektroniniu būdu už visą nuomonę. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? EPP per daug narių. Ponas Ory, pasirinkit, kas iš jūsų nebalsuos. Gerai, dabar viskas gerai, balsavimą baigiame. Balsavimas baigtas 36 už, vienas prieš, trys susilaikė. Ši nuomonė bus pateikta regionų reikalų komitetui. Ir į tą nuomonę regionų komitetas atsižvelgs balsuodamas rytoj. Dabar šešioliktas mūsų darbo tvarkės punktas ir suteiksiu žodį kolegai Kunz, e, Gons. Mes turime pateikti nuomonę kultūros reikalų komitetui švietimo persvarstymo tema. Taigi žodis pranešėjai, prašom, pristatykite mums 99 pakeitimus, kurie buvo pateikti. E, Ačiū. Iš tikrųjų, rengėme praneš nuomonę kultūros komitetui ir iš pat pradžių svarstėme, kaip aiškiai apibriežti visų kompetencijų ribas, e, turint galvoje ir kultūros komiteto kompetencijas mes stengiamės susitelkti vieną vertus į socialinę integraciją, o kitą vertus į įgūdžių perdavimą, švietimą, kuri, nes tai yra glaudžiai susiję ir su kitų komitetų, pavyzdžiui, lybė veikla. Yra pateikta 99 pakeitimai, juos pateikė 17 kolegų, pateikta daug pakeitimų, kurie yra susiję su jaunimo situacija, su dideliu jaunimo nedarbu, Taigi mes, jeigu įtrauksime šios pakeitimus ir surasime kompromisus, tai išplėsime tekstą. Daug kolegų aiškiai pritarė tam, kad valstybėse narise reikalingos didesnės investicijos į švietimą, nepaisant to, kad visos šalis patiria finansinių sunkumų ir kad jaučiamas finansų krizės poveikis. Taigi mes tais klausimais tengiamės labai aiškiai pasisakyti. Yra pateikta ir tokių pakeitimų, kuriuose kalbama apie mokymo programą, apie pradinį mokymą ir, kaip jau minėjau pradžioje, reikia aiškiai apibriežti ribas, kalbant apie kompetencijas kad kultūros komitetui pranešimas būtų priimtinas. Taigi, svarstome kaip elgti su šiais pakeitimais. Ir patikta daug pakeitimų, kurie atitinka visas paminėtas kompetencijas, kurie, kuriuose svarstoma, kaip būtų galima įtraukti pažeidžiamas asmenų grupės išvietimą ir taip pat kalbama apie dalyvavimą darbo rinkoje, minimi studentai, kurie turi ypatingų mokymosi poreikių. Uh, Taigi šį klausimą taip pat reikės apsvarstyti, yra pateikta ir tokių pakeitimų, kuriuose stengiamasi pateikti rekomendacijas dėl studentų finansavimo ir studentams teikiamų paskolų, kad jie galėtų susimokėti už studijas. Kai kurie kolegos mini, kad reikalinga užtikrinti geresnį bendravimą tarp švietimo institucijų, socialinių partnerių, darbdavių, jaunimo atstovų. Taigi, kuo greičiau parengsime kompromisinius pakeitimus ir mes juos apsvarstysime birželio 19 komitete, dėl jų balsuosime birželio 20 dieną su, yra suplanuota šešėlinių pranešėjų posėdis, kuris vyks ketvirtą dieną. Kultūros komitetas patvirtins e, šį pranešimą rugsėjo mėnesį, rugsėjo pabaigoje po vasaros atostogų. Taigi toks yra planas dėl būsimo darbo. Ačiū uždėmesį. Dėkoju. Alde, iš Alde frakcijos, panekas man Jusmenova. Ačiū, pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją už pateiktą pirminį pranešimo tekstą. E, mūsų frakcija norėtų paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, pakeitimai dėl trečios dalies. Tai yra sprendimai susiję su įvairių poreikių turinčiais studentais. Tai yra studentai, kurie yra iš pažeidžiamų visuomenės grupių. Kai kurie kolegos siūlė išbraukti šios dalies pabaigą, kad būtų kalbama tik, ne apie, tik apie neįgaliuosius, bet manyčiau, kad būtų geriau, kad tekstas liktų bendresnio pobūdžio. E, taip pat buvo siūloma įtraukti ir nevyriausybinės organizacijas, kai kalbama apie priemonių stebėseną. Stengiantis atlikti prevenciją, kad e, mokykla baigtų kuo daugiau moksleivių. nagrinėjant vaikų švietimą galima susidurti su problemomis, nes e, reikia, kad vaikai būtų auklėjami pagal jų tėvų įsitikinimus. Toliau Jezlovietska. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą rengiant šią nuomonę. Norėčiau atkreipti jos dėmesį į tai, kad siūliau keisti žodį training, vietojo rašyti žodį qualifications trečiame straipsnėje, kad būtų atsižvelgta į žinias ir kvalifikacijas, kurias galima įgyti baigus uh, oficialų mokymo kursą. Ir manome, kad geriau tiktų žodis knowledge, žinios, nes būtent tai e, apsprendžia, ar asmuo randa darbą ar ne ir kokia vėliau bus to asmens profesinė karjera. Nes negalima atskirti e, šių dalykų nuo bendros situacijos darbo rinkoje ir užimtumo situacijos. Uh, Taigi manyčiau, kad reikėtų, kad jaunimas būtų įgytų geresnį įsilavinimą, tinkamesnį ir reikalingesnį darbo rinkai toliau. Žodis suteikiamas poniai Kostelo. Norėčiau pakomentuoti šį pranešimą ir pasakyti, kad jis yra labai svarbus. Pritarėme daugumai pateiktų pakeitimų, ypač tiems, kuriuose prašoma pripažinti ankstesnį mokymasi. Taip pat būtų gerai parengti rekomendaciją šio klausimo, nes kalbant apie ankstesnį mokymąsi, apie formalų ir neformalų išvietimą, jis turėtų apskritai sustiprinti švietimą. Ši, šis, šiame pranešime kalbama apie įvairius būdus siekiant įgyti išsilavinimą, kalbama apie riziką, kai dėl mokyklos nebaigimo ir vėliau rašoma, kaip tie asmenys gali įgyti reikalingų įgūdžių. Pabrėžiama ne tik e, gamybinė praktika, bet kalbama ir apie kitus dalykus ir Taip, taip pat susiję ir su šiandien ryte vykusiomis diskusijomis stažuotės ir profesinės praktikos turėtų padėti įgyti patirties ir visos suinteresuotos grupės turėtų bendradarbiauti. Ačiū. Gal dar būtų norinčių jų kalbėti? Komisijos atstovas gal? Ne? Tokiu atveju vėl suteikiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems už pastabas. Kaip jau minėjau, ketvirtą dieną vyks šešėlinių pranešėjų posėdis. Jūs paminėjote mm, pačią didžiausią dilemą, su kuria susidūrėme rengdami šį pranešimą. Suprantama, pa, dėl pažeidžiamų grupių visada iškyla šis klausimas, ar reikėtų, kad tekstas būtų bendresnio pobūdžio, ar konkrečiai minėti įvairias grupės. Ir esu tikrai atvira visiems pasiūlymams, o dėl prevencijos, kad mokiniai baigtų mokyklą, Tai yra nurodyta ir 2020 metų strategijoje ir manyčiau, kad reikėtų keisti situaciją mokykloje, bendrą klimatą mokykloje, kad būtų galima išvengti tokių situacijų, kai mokiniai nebaigia mokyklos. Taip pat buvo kalbama apie mokymą, kvalifikacijas ir šių dalykų santykiai Mano nuomonė, tai vėlgi kompetencijų klausimas. Šie pakeitimai taip pat e, bus aptariami ir su atsakingaisiais už pranešimą komitete. Ir mes e, surasime tokių kompromisų, kurie būtų priimtini komitetui. Ir pasis, pasikonsultuosime ir su komitetu, kaip jie supranta kompetencijas. Ka, iš tikrųjų nėra labai aiškių kompetencijų, nes švietimas daro didelį poveikį darbo rinkai, bet mums tikrai reikės surasti išeitį sprendžiant šį klausimą. Visiškai pritariu jūsų pastaboms, kad e, švietimo sistemos nereikia vertinti atskirai, kad reikalingas koordinavimas. Ta mes pabrėžėme dokumente. Reikia daryti įtaką švietimui. Taip pat paminėjome oficialų į neoficialų į mokymą ir kaip jis galėtų būti pripažintas, formalusis ir neformalusis mokymas. Tai yra labai svarbu tiems asmenims, kurie įgyja žinių ir įgūdžių ir kaip tai bus įtraukta, tai priklausys nuo ESF dialogo. Bet manau, kad tuos klausimus irgi būtų galima įtraukti į šį pranešimą dėl įvairių būdų įgyti išsilavinimą. Tai irgi nurodoma pranešime, taigi ačiū visiems už pastabas ir pasistengsime parengti tokį pranešimą, kuris e, galėtų turėti papildomą vertę. Ačiū. Dėkoju. Baigiame šį darbo tvarkės punktą. Balsuosime rytoj. Ne. Atsiprašau, 19 birželio kompromisinius pasiūlymus nagrinėsime, o balsuosime dėl jo 20 birželio. Dabar pereikime prie 17 darbo tvarkės punkto. Ponas Deutsch negalėjo atvykti, pranešėjas ponas Ory jį pakeis. Čia kalbame apie nuomonės projektą. Mes turime pateikti nuomonę INTA komitetui dėl trečiųjų šalių dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos dėrybos dėl sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Inta komitete Daniel Kaspary yra pranešėjęs šią temą. Mes šiandien turime panagrinėti pakeitimus. Taigi žodis pranešėjui. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponas Deutsch iš tiesų negali atvykti dėl pateisinamų priežasčių, jis laukia šeimos pagausėjimo, dėl to negalėjo atvykti. Taigi aš perdosiu jo žodžius. Pasaulio didieji regionai, didžiosios valstybės labai saugo savo vidaus rinkas, o mes, ES, rinką esame atviri pagrindiniams mūsų konkurentams. Ir dėl to mes norėtume, kad komisija peržiūrėtų iš naujo taisyklės, kuriomis reglamentuojamas trečiųjų šalių prekių ir paslaugų pateikimas, pateikimas ES rinką. Nuomonė turi būti pateikta inte komitetui. Lapkričio mėnesį pirmą kartą buvo keičiamasi nuomonėmis šią temą, pos organizuotas klausimas. Rugsėjo mėnesį bus pateiktas pranešimo projektas, tikimasi, kad plenarinėje sesijoje dėl jo bus balsuojama sausi. Iš mūsų komiteto ponas Deutsch atsakingas už nuomonės parengimą. Mes kalbame apie užimtumo standartus, e, darbo taisyklės, socialinių standartų laikymasi. Taip pat mes kalbame apie tai, kad nuolat turi būti vertinamas e, socialinis ir ekonominis poveikis. Taip pat turi būti kalbama apie situaciją užimtumo rinkoje. Pakeitimus buvo galima pateikti iki 19 balandžio, kolegos pateikė 33 pakeitimus. Bigrit Zipel, Tomas Kandl, Frederik Danden buvo tarptų kolegų, kurie pateikė savo pakeitimus. žmogaus teisės, trečios šalis, tvarus augimas, trečiosiuose šalise darbo įstatymai, aplinkos apsaugos standartai, mm, pakeitimų temos yra būtent tokios. Tie pakeitimai yra labai svarbus. Ponas Deutsch sako, kad pakeitimų pasiūlymai yra labai geri, tik turime neužmiršti, kad jie turi sėtis tu, su prekių ir paslaugų pateikim, pateikimu, patekimu į vidaus rinką ir su prekybos santykiais. Tamaš Deutsch nagrinėja šiuos pakeitimus, kurie buvo pateikti planuoja susitikti su šešėliniais pranešėjais ir bandyti ieškoti kompromiso. Yra keturi šešėliniai pranešėjai. Nemanau, kad bus problemų susitarti su jais. Manau, kad tas bus padaryta pakankamai greitai. Dėkui. Birgit Sipel, po to ponas Kreutzmann. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, laikas bėga labai greitai, todėl kalbėsiu labai trumpai. Kolegos pateikė ne tiek ir daug pakeitimų. Ir visi jie yra iš esmės apie tą patį. E, nepaisant to, manau, kad gan greitai mums pavyks rasti gerą rezultatą. Ir vis tik atkreipsiu dėmesį į vieną dalyką. Santykiuose su trečiosiomis šalimis mes neturėtume taikyti jokio spaudimo, kuris lemtų privatizavimo procesus. Valdžios institucijos turi pačios spręsti dėl paslaugų teikimo ir kaip tas paslaugas teiks. Toliau apribota prieiga prie rinkos. Manau, kad turime palikti atvirą galimybę, jeigu darbuotojų teisės yra pažeidžiamos, turime pasilikti teisę imtis veiksmų, buvo paminėtos konvencijos. Ir manau, kad panašiai kaip ir konkursų atveju turime nagrinėti mažos kainos pasiūlymus, bet neturime pamiršti standartų. Nekantrai laukiu susitikimo, artėjančio susitikimo su e, pranešėju. Dabar ponas Krocman. Ačiū pirmininkė. Teisinis pagrindas yra 207 straipsnis dėl bendros priekybos politikos. Ir jame sakoma, kad pagrindinė ES pozicija yra siekis pagerinti ES valstybių galimybės patekti į trečiųjų šalių rinkas. Ir valstybės narės turi turėti galimybę dalyvauti trečiųjų šalių rinkose. Tai yra susijęs su abipusiškumo principu ir su konkurso procedūromis ES ir trečiosiose šalyse. Rekomendacija papildo bendrą konkursų reglamentą. Aš pats asmeniškai nepateikiau jokių pakeitimų, nes manau, kad visi aspektai jau yra įtraukti į kitą direktyvą. Skaitant tekstą matome, kad esama pakankamai nuostatų, kurios užtikrina socialinius ir darbo rinkos reikalavimus. Komisija savo pasiūlyme teigia, kad būtinybė išsaugoti reikalavimus ir būtinybė vykdyti reformas turėtų būti užtikrinta. Mes turėtume pasirūpinti, kad būtų laikomasi įvairių socialinių reikalavimų. Sutarčių negalima sudaryti, jeigu yra pažeidžiami teisės aktai. Įmonėms gali būti užvertos duris, jeigu jos yra susijusios su vaikų darbu arba priekyba žmonėmis. Direktyvo 66 straipsnėje yra nurodyti socialiniai kriterijai, socialinių kriterijų sąrašas susijęs su priekybos sąlygomis. Jeigu pasiūlymai yra itin mažos kainos, reikia pateikti papildomus paaiškinimus. Tai reiškia, kad būtina laikyti socialinių teisės akto. Jeigu to negalima paaiškinti arba pagrysti, toks pasiūlymas turi būti atmestas. Todėl aš manau, kad mums nebereikia papildomų kriterijų. Pagal teisinį pagrindą tai yra net neįmanoma ir aš nepritarsiu pateiktiems pakeitimams. Ačiū, sako pirmininkė, ar yra norinčių pasisakyti? Ne. Tada kompromisą nagrinėsime 19 birželio, o balsuosime 20 birželio. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui dėl Europos komisijos pasiūlymo dėl medicinos prietaisų. Tai yra reglamento pasiūlymas, kuris keičia direktyvą 2183 reglamentą 178-2002 ir reglamentą 1223-2009 metų. Tai čia 18 klausimas, o 19 klausimas yra pasiūlymas dėl parlamento ir tarybos reglamento dėl in vitro diagnostinių medicinos prietaisų. Dabar vyks diskusijos dėl šių dviejų pasiūlymų. Žodis pranešėjai. Šie du tekstai svarstomi aplinkos komitete. Dagmar Berent ir Peter Lys yra pranešėjai. Mes turime pateikti nuomonę aplinkos komitetui. Žodis pranešėjai. Dėkui, ponė pirmininkė. Thank you. Kolegos, norėčiau padėkoti Jums už indėlį. Dauguma narių pateikė, daug narių pateikė pakeitimus. 60 pateik, pakeitimų yra dėl sveikatos produktų dokumento ir 20 dėl in vitro medicinos prietaisų daug pas, patiktų pakeitimų. Yra tikras indėlis siekiant pagerintis tas sąlygas, kuriomis dirbama, kad darbo vieta būtų saugesnė. Be to, tokiu būdu būtų užtikrinamas e, vartotojų saugumas. Yra ir tokių pakeitimų, kuriems negaliu patarti, nes jie jau viršyje šio komiteto kompetenciją. Kaip žinote, mūsų kompetencijos yra gana riboto šioje srityje, taigi neturėtume tų kompetencijų konkrečių kompetencijų viršyti. Žinau, kad aplinkos komitete yra pateikta apie 900 pakeitimų. Juos daug iš jų pateikė ponas Buliu. Stengiuosi užtikrinti, kad medicinos prietaisai leistų užtikrinti saugę darbo aplinką Taip pat ir aš pateikiau daug pasiūlymų panašių tikslų ir tikiuosi, kad bus surasti kompromisai. Pateikta pasiūlymų dėl 50, 27 ir 59, taip pat dėl 27 ir 52 pakeitimo, kuriuos pateikė ponė Hakin. Yra ir kitų pakeitimų, dėje negaliu jiems pritarti, nes, kaip jau minėjau, Turiu abejonių dėl to, ar šie pakeitimai atitinka mūsų užimtumo komiteto kompetencijas. Ir ponas Bilon yra pateikę taip pat 35, 36 ir 54 pakeitimai, taip pat 51, 1 ir 53 pakeitimai, kuriuos pateikė nariai. Taigi šiems pakeitimams negaliu pritarti. Yra ir kitų pakeitimų projektų, kurie yra susijęs apibrieštimis. Manau, kad jie netitinka mūsų, netitinka mūsų kompetencijos. Tai ir 28, 32, 29, 34 ir 33 pakeitimai nereiškia, kad aš nepritariu šių pakeitimų turiniui, kaip jau minėjau. Manau, kad jie netitinka mūsų kompetencijos. O dėl 25 pakeitimo, kurį pateikė ponas Būlio, tai turint galvoje, kad tai yra teisinis dokumentas, tokiais atvejais būtų nepateisinamas kartojimasis, o dėl ponios Lambert pateiktų 55 ir 52 pakeitimo norėčiau išklausyti jos nuomonę. Norėčiau, kad paprašyti jos patikslinti pasiūlytus pakeitimus, nes ne visai tiksliai suprantu, ko siekiama pasiūlytomis formuluotėmis. Dėl 57 pakeitimo, kurį pateikė ponė Lambet, manau, kad komisijos formuluotės tuo klausimu yra geresnės. Pritariu 58 pakeitimui. Norėčiau, kad ponė Hakin patikslintų, e, ko siekiama 18 e, ir 60 pakeitimais. Pone Hakin teigia, kad neįtrauktos dantų klinikos paslaugos į 2010 metų dokumentą, kurio numeris 32 dėl to, kad taip pat nekalbama apie tą situaciją, kai padaromos žaizdos aštriais prietaisais atliekant procedūras klinikose. Taigi norėčiau išklausyti ponios Hakenčio klausimo. Kaip minėjau, pateiksiu kompromisinius pakeitimus artimiausiomis dienomis ir išsiųsiu juos šešėliniams pranešėjams. bei tiems, išsiųsiu informaciją ir tiems, kurie pateikė pakeitimus. Dėl pakeitimų susijusių su sveikatos produktais, dėl in vitro diagnostikos, kaip jau minėjau, tuo klausimu yra pateikta 20 pakeitimų. 12 pateikė ponas Biulio ir 17, 18, 19 ir 20 juos pakeitė Kavanok pritarčiau šiems pakeitimams, o dėl 10, 11, 14 ir 16 pakeitimų, kuriuos pateikė ponas Buliau, tai manyčiau, kad jie netitinka šio komiteto kompetencijos, kaip jau esu minėjusi. Ir nesu įsitikinusi, ar bus galima juos įtraukti į šią nuomonę. Tačiau esu įsitikinusi, kad galėsime patobulinti aplinkos komiteto pateiktą pasiūlymą, beje, aš irgi esu aplinkos komiteto narė. Taigi galėsime pagerinti darbo aplinką ir užtikrinti didesnį saugumą ir pacientams, ir specialistams dirbantiems sveikatos apsaugos rytyje. Tokiu būdu bus galima sumažinti infekcijų riziką ir sumažinti riziką susižeisti, kurie atsiranda ir pacientams, ir specialistams teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas. Taigi ačiū visiems pateikusiems pakeitimus, ačiū Jums už Jūsų indėlį ponas Filip Bulion, o po to Marin Hakin. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkoju ponė Estrelai, pranešėjai už visą darbą, dėkoju už atvirumą, siekiant parengti kompromisinius pasiūlymus tiems kai kuriems mano pakeitimams, kuriuos aš pasiūliau. Jis minėjo, kad ne viskas čia yra mūsų komiteto kompetencijos ribose, bet tokie pastebėjimai mane stebina, nes mano pakeitimai e, skirti naudotojam, liečia naudotojus, pacientus ir darbuotojus, e, kurie susiduria su medicinos prietaisais in vivo ir in vitro. Bendrai kalbant, e, šie abu du, du tekstai man yra primtini, bendra jų dvasia man yra primtina, Ypač, kai kalbame apie tai, kad siekiame labiau apsaugoti ir tų prietais naudotojus ir pacientus. O mano, kaip sakiau, pakeitimai skirti užtikrinti didesnį apsaugą sveikatos profesionalams ir tiems, kurie dirba su medicinos atliekų utilizavimu, nes jie gali e, apsikrėsti uh, susižeisti nuo tų prietaisų ir gauti kokiu nors, užsikrėsti kokiais nors susirgymais ar mm, gali šiaip įvykti kokių nelaimingų atsitikimų. Direktyvoje numatyti minimalus uh, reikalavimai, kai kalbame apie elektromagnetinius laukus. 20 ir 11 pakeitimai su tuo susiję. Taip pat aš pabrėžiau, kaip svarbu užtikrinti atsiekamumą ir kaip svarbu, kad būtų informacija, kai tokie prietaisai siunčiami besivystančias šalis. Reikia, kad ta informacija būtų pakankamai išsami. Kartais tie prietaisai siunčiami į tą šalis be jokios informacijos, be tų šalių specialistų apmokymo ir tada žmonės nėra visiškai parengti naudoti tokius prietaisus, tai irgi didina saugumo riziką. 19, 26 ir 14 ir 15 e, atitinkami reglamentai, atitinkami pakeitimai pasiūlyti šiems dviem tekstam. Tikiuosi, kad mums pavyks rasti kompromisą ir susitarsime. Dėkui. Marina Harkin. Pone Harkin. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už labai konstruktyves pastabas. Jūs paminėjote keletą mano pakeitimų, e, kurie neįeina iš šio komiteto kompetencijos ribas. Ir jeigu taip ir yra, aš tam pritariu, priimu tai ir esu pasirengusi su jumis aptarti šios klausimus. Jūs kalbėjote apie apibrieštis. Sakėte, kad tai neįeina į mūsų komiteto ribas. Ir yra tarptautinių mastų pripažintų institucijų, kurios pripažįsta tos apibrieštis, bet aš apie tai uh, su jumis pakalbėsiu. 35 pakeitimas. Aš kalbu čia apie tai, kad komisija gali priimti tik įgyvendinamosius arba deleguotusius teisės aktus tik dėl neesminių elementų. Ir aš turiu omenyje tai, kad saugos elementai ši, šiame dokumente yra esminiai ir tai yra susijęs su mūsų komiteto darbu. Todėl aš teigiu, kad komisija neturėtų įgyvendinti deleguotojų teisės aktų, bet esu pasirengusi aptarti šį klausimą su jumis išsamiu. Ačiū už tai, kad pritarėte daugeliu mano pakeitimų, klausėte apie 18 ir 60 pakeitimus susijusius su sužeidimais aštriais instrumentais. Čia yra tam tikras informacijos konfliktas, pagal mano supratimą, e, pagrindų sustarime nėra kalbama apie e, dantisto vykdomas injekcijas. Labai sunku tokias injekcijas padaryti be atitinkamų adatų naudojimo. Todėl aš norėjau užtikrinti atskiras diskusijas dėl šių konkrečių klausimų ir manau, kad galėsime dar pasvarstyti šiuos du mano pakeitimus 18 ir 60. Visa kita, manau, yra aptarta ir aš labai lauksiu tolesnio bendradarbiavimo su jumis, svarstant kompromisinius pakeitimus ir aš tikiuosi, kad mes aptarsime ir kitus pakeitimus bei jų priimtinumą su jumis. Ačiū. Ar būtų dar norinčių kalbėti? Ne, gal yra komisijos atstovas? Prašom žodis komisijai. Dėkui. Dėkoju gerbėmiesiams nariams, kurie pateikė savo pastabas. NB komitete šią rytą vyko diskusijos labai įdomios IMKO komitete taip pat. Pabaigai lankomės jūsų komitete. Mums labai svarbu žinoti jūsų poziciją, nes šio komiteto uh, tikslas yra toks pat kaip ir mūsų. Šis pasiūlymas turėtų užtikrinti kaip galima didesnį saugumą pacientams Europoje. Todėl mes labai gerbėme jūsų darbą, jūs siekiate rasti bendrą sutarimą dėl pakeitimų. Kai kurie pakeitimai yra skirtingi, eina į skirtingas puses, klausimas yra sudėtingas ir mes esame pasirengę jums padėti atlikti techninį darbą, jeigu mes galėtume jums padėti, esame pasirengę tą padaryti. E, nes bendras mūsų tikslas yra kaip galima greičiau pasiekti konkrečių rezultatų. Mes taip pat džiaugiamės, e, kaip rimtai ir kaip skubiai e, jūsų komitetas svarsto šį klausimą. Mums svarbu baigti šį dokumentą svarstyti dar šios kadencijos metu, nes piliečiams jis yra labai svarbus, nes jis yra susijęs su aukščiausia saugos garantija. Labai e, svarbių pakeitimų buvo pateikta. Aš paminėsiu kai kuriuos tik iš jų. Dėl CMR klasifikavimo buvo pateikta ne vienas paaiškinimas, patikslinimas pakeitimuose, taip pat nano dalelyčių integravimas, įtraukimas buvo pateikta nemažai pasiūlymų. Kitas dalykas - pacientų, naudotojų, operatorių apsauga. Mes tam pritarėme, tai yra visų mūsų interesas ir mes tikimės jūsų komiteto pagalbos, kad bus laikomasi teisės aktų, medicinos prietaisų teisės aktų valstybėse narėse. Dėkuoju Jums už šias šios dienos diskusijas ir kaip jau sakiau, mes esame pasirengę prisidėti prie Jūsų komiteto darbo. Ačiū. Dėkuoju, ponia Estrela. Edith, pour conclure. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, quero agradecer aos colegas eh, o apoio. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už jų parodytą pritarimą mano nuomonės projektui. Dėkoju kolegoms už parodytą atvirumą, tobulinant pakeitimus. Kai kurie iš šių pasiūlymų be jokios abejonės atsidurs kompromisiniuose pakeitimuose. Aš grįžusi perskaitysiu dar kartą visus pateiktus pakeitimus. Ypač atsižvelgsiu į dabar gautą papildomą medžiagą, informaciją ir tada pateiksiu kompromisinius pakeitimus. Tikiuosi tą padaryti artimiausiu metu ir nekantriai lauksiu kolegų reakcijos į kompromisinius pakeitimus. visiškai neseniai patyriau nelaimingą atsitikimą, todėl negaliu labai daug judėti, todėl daug ir susitikimų negalėsiu surenkti. Daugiausia turiu dirbti savo biure, bet dėkoju visiems, dėkoju komisijos atstoviai už parodytą atvirumą mums padėti mūsų darbe. Komisijos pagalba bus labai vertinga mm, nagrinėjant techninius pasiūlymo aspektus. Ir aš esu įsitikinusi, kad mums pavyks rasti platų sutarimą dėl šios nuomonės. Ir žinoma, lauksiu ir aplinkosaugos komiteto nuomonės šiuo klausimu. Daugiau neturiu ko pridurti, ponė pirmininkė. Tęsime darbą, bandysime rasti kompromisinių pasiūlymų. Ir tikiuosi, kad mes savo darbų prisidėsime prie šio komiteto ir aplinkos komiteto veiklos. Pakeitimus kompromisinius nagrinėsime 19 birželio, balsuosime 20. Dabar 20 mūsų darbo tvarkės punktas. Paskutinis punktas šiandien suteikiu žodį e, ponui Kaza. Jis turi, pare, jis yra pranešėjas nuomoniai, kurią turime pateikti Imko komitetui. Tai yra nuomonė dėl paslaugų direktyvos įgyvendinimo, dėl esamos situacijos. Taigi, ponas Kaza dabar pristatys 37 pakeitimus, kurie buvo pateikti. Kolegs. Ačiū pirmininkė, kolegos. Neužtruksiu ilgai. Nes regis jau susitarėme dėl daugelio pakeitimų, kad jie bus pateikti kaip kompromisiniai. Dėl šio pranešimo buvo pateikta 37 pakeitimai, 3 iš jų pateikiau pats. Pritariu daugumai pasiūlymų ir rekomendacijų jau baigiame renkti tris kompromisinius pasiūlymus su parlamento nariais ir jais pakeisime devynis pateiktus pakeitimus. E, pagrindinis šios paslaugų direktyvos tikslas yra atsisakyti nereikalingų administracinių procedūrų ir padidinti ekonominę vertę nes tai sudaro beveik pusę ES ekonominės veiklos. Tokiu būdu būtų galima sukurti daugiau darbo vietų ir vartotojai bei klientai turėtų geresnę prieigą. Mūsų nuomonėje ypač pabrėžiamos tos priemonės, kurios padeda MVI, ypač minimas vieno langelio principas. Tie pakeitimai, kurie yra, kuriems pritariu, uh, sumažintų sukčiavimo galimybės ir leistų geriau pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis. Pateikti keli pakeitimai, siūlyčiau balsuoti prieš juos, arba jie netitinka šio dokumento tikslo, arba yra aiškiai nukreipti prieš taupimo priemonės. Nors ir nes, nepritariu kai kurių kolegų nuomoniai, manau, kad bus galima parengti tokį dokumentą, kuris bus visiems priimtinas, nes mūsų siūlomos priemonės e, suteiktų daugiau naudos ne tik verslui, įmonėms ir vartotojams, bet e, būtų galima vykdyti daugiau veiklos, ją e, tinkamiau apmokestinti, būtų mažiau sukčiavimo. E, vartotojams ir darbuotojams būtų suteikiama daugiau galimybių ginti savo teises. Mes susitelkėme ties MVI ir tikslas yra padidinti konkurenciją bei judumą. Taigi, pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms ir šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą ir dalyvavimą. Jau baigėme renkti tokią nuomonę, kuriai būtų galima pritarti. Ačiū. Stanroko. Ačiū. Mes kaip užimtumo komitetas turime nagrinėti pačius svarbiausius klausimus darbuotojams, kurie kyla vidaus rinkoje. O paslaugų direktyvoje apie tai kalbama, ne, nestebina, kad dauguma kolegų aiškiai paminėjo, kad yra ką tobulinti šiame dokumente, būtent tai ir stengsiuos padaryti. Darbuotojų situacija, ją reikia atsižvelgti labai svarbi socialinė apsauga, nes yra didelių atotrūkių. Europos piliečiai reikalauja ką nors daryti šioje srityje ir mano nuomonė yra didelių spragų, kurios sudaro sąlygas dempingui. Esama ir ger, geros darbo praktikos, bet svarbiausia užtikrinti vienodą užmokestį už vienodą darbą. Būtent tai turi būti įtvirtinta bend vienoje bendroje darbo rinkoje. Mano pakeitimuose nerašoma apie vienodą užmokestį, bet norėčiau pabrėžti, kad kalbu apie vienodą užmokestį už vienodą darbą. Taigi vėl reikia užtikrinti, kad būtų suprastas mano ketinimas ir įtrauktas į tekstą pateikiau 11 ir 14 pakeitimus, kurie yra ypač svarbus e, mano frakcijai bei visos Europos darbuotojams. Puiku, kad atsižvelgta į gero darbo principus kompromisiniuose pakeitimuose, nes, kaip jau minėjau, mūsų komitetas turėtų atsižvelgti į darbuotojų poreikius, kad jie vidaus rinkoje būtų apsaugoti. 24 mano pakeitime yra labai svarbių dalykų, nes rašoma apie savarankiškai dirbančius asmenis, darbuotojus. Taigi svarbu neapeiti esamų teisės aktų šioje srityje ir darbuotojams užtikrinti socialinę apsaugą. Taigi svarstykime šiuos dalykus. Įdomu, kokie bus individualūs kompromisai, tikiuosi bus dėl jų susitarta, bet gali būti ir kitų grupių, kurios manys tai panašiai kaip aš. Pone Harkin, ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą kompromisiniams pakeitimams. Iš esmės galėsime pritarti. Ir kalbu mūsų patarėjos vardu, ji mano, kad būtų galima pritarti daugumai. Norėčiau paminėti tik tai du pakeitimus. Vieną pateikiau aš, tai dėl pensijų sistemos perkelimo, o kitą pateikė kolegė Nadija H. Tikiuosi dėl skaitmeninės bendros rinkos užbaigimo. Taigi būtent prašyčiau atsižvelgti iš juos du pakeitimus. Dėkoju, ponas Kala. Jūsų žodis. Galiu kalbėti savo gimtają kalbą ir man iš ties pasisekė. Taigi. Pir, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms, pirmiausia, padėkoti poniai Steinstrak pakeitimui, dėl jo jau pritarta, didžioji dauguma pakeitimų kurias pateikė ponė Steinštrak, jau yra įtraukti į kompromisinius pakeitimus, kurie bus pateikti. Ir tikrai pritariu jai dėl vienodos, vienodo atlyginimo už vienodą veiklą apibriešties. Manau, kad dar reikėtų tuo klausimu vis tiek padiskutuoti kad būtų galima susitarti dėl to, kokias formuluotės geriausia būtų e, naudoti kompromisiniuose pakeitimuose. Dėl kitų pakeitimų, kuriuos pateikė ECR frakcija, norėčiau pasakyti, kad tie du pakeitimai, kuriuos minėjote, dėl jų visiškai pritariu. Ačiū už jūsų užsakytą nuomonę. Ačiū, kad pateikite šios pakeitimus. Ir manau, kad, kaip jau sakiau, parengsime tokį pranešimą, dėl kurio, kuriam visi galėsite pritarti. Ačiū. Dėkoju pranešėjui. Kaip ir šiandien kitus nagrinėtus pranešimus, kitas nuomonės kitiem pranešimam. Grafikas darbo toksai. Šiandien aptarėme pakeitimus, kompromisinius pakeitimus aptarsime 19 birželio, balsuosime komitete 20 birželio. Šiandien baigiame darbą, susitinkame rytoj 10 valandą. Dėkoju visiems.